atsako Rusijos federacijai, nes tūkstančiai dezinformacijos e, momentų e, ta, žinių tikrai buvo neteisingos. ES turi sureaguoti. Ačiū dabar Marina Kaljurant. Ačiū pirmininkė, aš noriu padėkoti Trybė ir komisijai už jų pareiškimus ir toliau kalbėsiu estiškai. Dezinformacija nėra naujas reiškinys. Kiekvieną kartą visgi mes nustembame, kai susidurėme su dezinformacijos banga. Ar tai būtų susijęs su laisvais rinkimais, ar išpaliais prieš konkrečią valstybę narę. Reikia pripažinti, kad korona krizės metu ši dezinformacija pasiekė naują lygį. Na, visų pirma, jeigu kalbėsime apie koronaviruso priežastis ar gydimą ir ši banga dar nesibaigia ir nepasibaigs, jeigu ne nustosime, nustosime tik tai stebėtis ir nesimsime veiksmų. Turime veikti greitai, negi šiandien girdime įvairių e, faktų apie informacijos kleidimą nepagrįsta faktais. E, Turime dirbti su žiniasklaida, žiniasklaidos e, atsakomybę kelti e, kaip klausimą ir kova su dezinformacija, faktų tikrinimas yra svarbu. Labai džiaugiuosi, kad e, kad, kad komunikatas paristas ir temomis, kurias kėlės uh, kelia įvairios rytų Europos šalis. Aišku, mes turime imtis veiksmų dabar, turime e, skirti šiam darbui būtinus žmonės ir pinigus. Labai svarbu skelbti šią informaciją visomis ES kalbomis, ne tik keliomis. Labai ačiū. Prašom laikytis jums skirto laiko ir taip parodyti pagarbą kolegomis. Toliau ponas Grothois. Vieną minutę. Labai džiaugiuosi komisijos žingsniais, bet reikia būti atsargiems. Manau, kad tai yra pirmieji žingsniai, reikia padaryti daug daugiau. Mano, manau, kad bus pateikta naujų pasiūlymą artimiausioje ateityje. Ir ES e, NVO labai kruopščiai atskleidė, kaip Rusija skleidžia dezinformaciją Europos viduje nukreiptą prieš Europą. Taigi, kągi dabar daryti? Įsivaizduokite, jeigu gravitacijos šią dezinformacijos skleidimą užskleidimą atsakingas valstybės e, į savo sankcijų sistemą įtrauktoje, tai jie netektų galbūt ir tam tikrų e, šaltinių finansavimui. Jeigu pažvelgtume į ateitį, matome, kad reikia būtent elgtis taip. Taigi, žvelgime ne tik į simptomus, bet į priežastis viso šio reiškinio. Labai ačiū. Dėkuoju. Toliau, toliau ne, ponas Lakapel. Labadiena. Europos Sąjunga e, nenutilsta, nenurimsta kalbėdama apie dezinformaciją, kai kalbame apie privačius arba užsienio interesus. Turi ekspertų dezinformacijos rytise, poną Makroną. Jis negerbė nei mūsų raginimų atsargiai elgtis uždarydamas, uždarė sienas, jis sakė, kad virusas neturi paso, o kai buvo kalbama apie trūkumą kaukių, tai jis sakė, kad kaukę dėvėti yra beprasmiška. Kaip jis būtent taip kalbėjo dėl to, kad trūko apsaugos priemonių. Ir sveikatos ministras E, bandė e, nuslėpti, kad trūksta testavimo įrangos testų pačių, e, nes jis žinojo, kad bus pareiklauta atsakomybės. Komisija ir taryba galėtų net nemokyti mūsų, kaip patys parodote pavyzdį, kokie yra vykdomi nusikaltimai. Toliau ponia Višnievska. Ačiū ponia pirmininkė, ponios ir ponai. Dezinformacija nėra naujiena, ji egzistuoja jau seniai. Bet dabar, esant naujoms technologijoms, naujams metodams, ji tampa daug pavojingesnė. Šiandien kalbame apie dezinformaciją, o vakar parlamentas atmetė pasiūlymą atšaukti atšaukti vieno nario e, imunitetą. Atsiprašau, kad neteisingai galbūt ištars pavardę Giferhofstadt. Ar būtent taip parlamentas ketina kovoti su dezinformacija? E, e, iš vakarykščių veiksmų aiškėja, kad parlamente galima meluoti, skleisti neapykaitą tas asmuo apšmeižė milijonų žmonių, pavadinamas jos e, fašistais ir baltųjų viršenybės e, atstovais. Taigi tai įrodymas, kad pats parlamentas tampa dezinformacijos ir neteisingų žinių e, šaltiniu. Dėl mūsų Lenkijos istorijos aš tikrai dėl to nerimauju. E, labai atsiprašau, bet e, reikia laikyti skirto laiko, nors ši tema ir svarbi, bet visgi yra taisyklės. Toliau, ponia Adinolfi. Ačiū, ponia pirmininkė. Mas, e, kaukės yra svarbios tik tai tiems, kurie serga arba medicinos darbuotojams. Kaukės apsaugos jūs ir kitus. Tokiu būdu ne, neperdodama, neperdomas užkotas žmogaus žmogui. Taip buvo teigiama. Buvo teigiama tai, kad besimptomiai atvejai nepersiduoda ir, ir panašiai. Taigi, kas iš šių teiginių gali būti vertintas kaip dezinformacija? Visi šie teiginiai buvo išsakyti vieno šaltinio. Pasaulinės sveikatos organizacijos. Taigi panašu mes girdėjome vieną, o po to teiginį, po to jį paneigiantį teiginį. teiginį Tai koks galiausiai yra tas oficialus pareiškimas? Mums iš tiesų trūksta centrinio krizės valdymo ir buvo bandoma demonizuoti, demonizuoti Italiją. Nors tai, yra, ta, tai buvo šalis, kuri ėmėsi labai pirmoji drąsių sprendimų pažaboti virusui. Taigi mums reikalingos tinkamos priemonės, kad galėtume išanalizuoti kritiškai informacijos šaltinius. Reikia, reikia, reikalingos atitinkamos žiniasklaidos programos, taip pat žiniasklaidos raštingumas ir informavimo kultūra. Visų tų dalykų mums reikia. Toliau sąraše ponas Bonifei. Ačiū pirmininkė. Pastaraisiais mėnesiais mes matėme nuolatinės dezinformavimo kampanijas, kalbant apie pandemijos klausimą. Matėme klaidinančias žinias e, įvairiausias ir taip pat matėme pastangų nukreipti europiečius vienus prieš kitus Europoje. Ir galiausiai mums pavyko Europos parlamento dėka įkurti specialų komitetą kovai su dezinformacija kurio tikslas kovoti su bet kuo, kas nori skaldyti europiečius. Mes žinome, kad čia dažniausiai yra įvairių šalių interesai ir mes matėme žurnalistų tyrimus, kur buvo kalbama apie atitinkamas lėšas, kurios buvo skiriamos, bandant apginti savo propagandą. Aš manau, kad mes turime apginti galimybę tiksliai žinoti informacijos šaltinius, nes tai yra labai svarbi gležna teisė, kurią turime apginti. Pirmininkė, labai atsiprašau visų, praleidau kolegą Adamovič, bet aišku, grįžtu prie jūsų, atsiprašau dar kartą, žodis jums, poniai Adamovič. Pone pirmininkė, mėly kolegos, dėkoju ir poniai Jūrovai už pateiktą informaciją, už pateiktą naujausią informaciją apie tai, ką daro Europos komisija šioje srityje. Aš manau, kad dezinformacija ir informacijos pandemija yra viena didžiausių rizikų ES demokratijai. Koronos viruso pandemija parodė, kad teisinga informacija gali išgelbėti gyvybės, neteisinga informacija žudo. Dabar dezinformacijos būdu galima užvaldyti, perimti valdžią, ją išsaugoti įvairiose pasaulio vietose ir mes visiškai nesugebame nieko padaryti, naikin, kai matome, kai naikinama demokratija. Taigi matome, kad dezinformacijos galia yra labai didžiulė, jis klinda greičiau nei teisinga informacija. Žodžio laisvė kovai su dez, žodžio laisvė, kuri yra naudojama dezinformavimo tikslais, yra visiška priešingybė tikrai žodžio laisvė. Ir laisvė negali būti naudojama tam, kad kiti tos laisvės netektų. Mes turime būti atsparesni, mes turime mokyti žmonės, kaip analizuoti informaciją. Ir sprendimas būtų skatinti pluralizmą ir žiniasklaidos nepriklausomumą, remti e, žurnalistus. Dėkoju. Ačiū. Ponas Duran. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos e, narė, vicepirmininkė. Mes visi žinome, kad e, melas iš tiesų yra labai sudėtingas dalykas ir kartais tiesa irgi šiek tiek trikdo. Ir mes dabar tą matome esant socialiniams tinklams, e, kaip greitai ta informacija ir ta dezinformacija ir melas sklinda. Ir aišku, mes turime kovoti su tokia praktika. Jūs abu labai teisingai pasakėte, jūs, ponė Jūrova, sakėte, kad jūs atėjusi iš to pasaulio, kur išgyvenote režimą ir mes nenorime grįžti į tokį pasaulį. Ir aš norėčiau taip pat atkreipti jūsų dėmesį ir komisijos dėmesį į antrąjį dalyką, ką, kam, kam turime skirti dėmesio. Neturime būti naivūs, mes žinome, kad užsienio galios mus puola. Ir mes turime apsiginti nuo to savo demokratijoje. Matome, kad liberali demokratija kuri bando įsikurti kažkur kitur, susiduria irgi su melu ir išpoliais. Taigi mes neturėtumėme viena vertus griebtis cenzūros, bet taip pat mes negalime aklai pasitikėti rinką ir mes matome, kad Google turi uždrausti tam tikrus, tam tikrus melagingus pranešimus. Mes negalime visiškai pasitikėti paprastomis rinkos taisyklėmis, mes turime reglamentuoti geriau šią rinką, nes ji pati savireguliacija nelabai užsima. Dėkojom. Ačiū, e, Majer. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Žinoma, niekas nėra šimtų procentų teisinga ir niekas nėra šimtų procentų neteisinga. Man atrodo, tokiu metu tiesiog, man atrodo, pirmiausia reikia pažymėti, kad yra labai daug dezinformacijos ir komisija, komisijoje ir taryboje Ypač kalbant apie tai, kad valstybė, valstybės narės netgi tą daro. Pavyzdžiui, Austrijos federalinė vyriausybė ir Austrijos kancleris krizės pradžioje sakė, kad greitai visi žinosime, pažinosime bent vieną asmenį, kuris numirė nuo koronos viruso. Tai buvo vyriausybės atstovo pareiškimas. Tai paskleidė milžinišką baimę tarp žmonių ir sveikatos ministras kuris beje ir, yra ir mokytojas, išleido įsaką, kur buvo teigiama, teigiama kad negalima netgi su šeimos nariais bendrauti. Ir tai aš norėčiau paklausti, kas bus daroma su tokiomis dezinformacijomis, kurias, kurias mes e, išgirdome iš vyriausybės. Šanovni paistvo, dezinformacija to jedna z najsilniejszych. Ponios ir ponai, dezinformacija yra vienas įtakingiausių ginklų asimetrinėme kare. Tai tas ginklas didina spaudimą ir dezinformacija e, klesti, kai nėra skaidrumo. socialinė žiniasklaida ima viršų e, konkurencijos su tikrai žurnalistais. Yra paskleista tiek melo ir e, dalinės tiesos apie Lenkiją ir apie Vengriją. Ir niekada tas melas nebuvo atskleistas. Tiesiog e, ta informacija kartoja. Jie egzistuoja ir tai atneša negatyves pasiekmes ir ES, jos įvaizdžiui. Faktų tikrinimas yra e, svarbiausia priemonė kovojant te, dezin, su dezinformacija. Toliau ponas Zarzalechos. Ačiū, ponė pirmininkė skaitmaninės revoliucijos viena iš pasiekmių yra komunikacijos priemonių e, situacija. Nes kokybiškų žiniasklaidos priemonių skaičius labai sumažėjo. Dezinformacija e, įsitvirtino atsiradusiame vakume ir su ją privalome kovoti. Turime e, reikalauti, kad internetinės platformos prisimtų didesnį atsakomybę kad skaitmaninės technologijos būtų pasitelktos kovojant su e, melagienomis. Reikia tikrinti faktus, e, užtikrinti skaidrumą ir visi turi suvaidinti jiems tenkančius vaidmenys. Tačiau visų pirma, turime susitvarkyti pas save, nes vyriausybės privalo siekti, įsipareigoti skleisti skaidrę ir, infor, informaciją ir tiesą. Vyriausias įsigaliotinis kalbėjo apie, apie susidariusią situaciją, apie e, amerikiečių e, bandymai e, pateikti netikrus skaičius apie žuvusius nuo, dėl, dėl COVID taip pat yra bandymas kleisti melą. Ačiū sako ponia Baso. Manau, kad neįtikina teiginys, kai sakote, kad norite, nenorite apriboti e, žiniasklaidos laisvės ir sakote, kad reikia uždaryti socialinės žiniasklaidos paskiras tų asmenų, kurie teigia, skleidžia dezinformaciją. Aš sakyčiau, kad informacijos specialistai dažnai atstovauja propagandos mašimą mašiną. Mes Italijoje rėmėme vyriausybę. Tie, kurie norėjo kovoti su COVID epidemija, nuo jų buvo nusisukta. Ir aktyvesnės priemonės buvo pavadintos rasistinėmis, o mūsų atsakingos ministerijos, kovodamos su melagienomis, nenorėjo, kad būtų sakoma nepatogi tiesa. E, melagingas žinias reikia atrimti tiesa, o ne cenzūra. Ačiū. Toliau žodis poniai Želianai Žovko. Ačiū, ponė pirmininkė. Jau keturis mėnesius kovojame su beprecedentinė pandemija, kuri iš esmės pakeitė mūsų gyvenimus ir privertė prisitaikyti prie naujų normų. Uh, virusas e, nusiaubė e, žmonės, tačiau mums pavyko išlikti vieningiems ir solidariems. Tačiau mes kovojame ne tik šį mūšį, matome, kad sklinda labai didelis kiekis e, dezinformacijos apie pandemiją. Dezinformavimo kampanijos ypač aktyvios vakarų Balkanuose, kur jų tikslas destabilizuoti regioną ir visuomenės nuomonę, e, stiprinti neigiamą visuomenės nuomonę apie ES. E, skirta 3,3 milijardai eurų Balkanams per krizę. Tačiau vis dėlto atliktos nuomonės apklausos atskleidė, kad Valkorų Balkanų regionų, Balkanų regionų gyventojai mano, kad kitos valstybės skiria daugiau paramos. Turime užtikrinti didesnį mano matomumą šių pastangų. Todėl e, džiaugiuosi Stratkomo depart, e, direktorato pastangomis šioje kovoje. Mes, Europos piliečiai, turėtume žengti, imtis papildomų veiksmų. Pirmininkė nutraukė kalbėtoje. Ir e, Diskusijos šią temą baigtos, dabar žodis užbaigti jas komisijos atstovams, poniai Jurovai. Ne pirmininkė, gerbiami nariai, ačiū už e, šiuos įdomius ir labai reikalingus debatus. Nebejoju, kad tai ne paskutinis kartas, kuomet kalbame apie interneto galę. Nebe priežasties, nes kiekvieną dieną tampame interneto galimybių liudininkais. Tai yra e, fantastiška priemonė, tačiau e, internetas yra ir ta vieta, kur e, vyksta humanitarnės katastrofos ir vyksta kova. Tai labai aktuali rimta tema, kurią turime svarstyti. Tik prasidėjo diskusijos, kaip jau sakiau, nes mūsų dar laukia Europos demokratijos veiksmų planas. Ten kalbėsime apie labai svarbius aspektus, kaip apsaugoti rinkimus nuo dezinformavimo kampanijų, kaip pasiprašinti tam, ką vadinu viešųjų diskusijų privatizavimu, nes algoritmai panaudojami, kad siekiant parduoti prekes, bet taip pat ir parduoti kabutėse politikus. Susidurėme su nauju veiksniu melavimas politinėse diskusijose ir galimybė tokiu pagrindu laimėti rinkimus. Ir mes kalbame apie labai svarbius ir labai opius klausimus. Uh, Aš laukiu tolesnių diskusijų šią temą. Dėkoju bendradarbiav... už bendradarbiavimą su jūsų steigiamu komitetu ir aš tikiuosi, kad iki šių metų pabaigos ne tik e, pamatysime, kaip mums sekasi įgyvendinti užduotės e, ir, ir apie kurias šiandien kalbame, bet ir kad būsime radę gerų bendrų sprendimų, sprendžiant mano išvardintas e, problemas. Ačiū, ponė vicepirmininkė. Toliau žodis vyriausiam įgaliotiniui ponui Boreliui. Ačiū už šias diskusijas, kurios tikrai nepadėjo aptarti visų šios temos aspektų. Buvo labai įdomių, svarbių pasisakymų, kai kurie buvo labai originalūs bandymai e, įrodyti, kad dezinformavimo pirmoji kampanija buvo prieš, įvykdyta prieš Jėvą, man tikrai nebūtų šovę galvon. E, tikriausiai jie turėjo kas nors perspėti, ka, ka, ko, kas jos lauks, kai jūs suvalgys tą obolį. Na, žinoma, Eva tapo, Jėva tapo dezinformavimo kampanijos auka. Tačiau šiame pasaulyje turime pripažinti, suvokti, kas yra mūsų diskusijų pamatas. Demokratija funkcionuoja, e, nes piliečiai remiasi tam tikrą informaciją. Piliečiai turi pasirinkti, apsispręsti ir jie tą apsisprendimą daro, e, remdamiesi turėdami turimą informaciją ir ta informacija remdamiesi jie vertina valdžios veiksmus. Reikalinga informacijos pluralizmas. Jeigu piliečiai sulauks neteisingos, melagingos informacijos, jie negalės padaryti teisingo pasirinkimo. Nes tai, tai reikš, kad jų e, kompasas bus nusimušęs. Todėl turime suvokti, kad informacija yra viešoji gerybė. E, ji piliečiams yra prieinama, e, e, turi egzistuoti e, e, patikrų e, faktų tikrinimo sistema, kad būtų galima išsiaiškinti, ar kas nors pučia miglą į akis ar ne. Vienas poetas yra pasakęs, kad visame kame yra dalis tiesos ir dalis melo. Bet yra taip, kad vieni dalykai iš tikrųjų yra uh, teisybė, o kiti dalykai yra melas. Jeigu 2 plus 2 yra 4, tai, tai yra. Jokio melo čia nėra. Ir yra visiškai. Mel, mel, visiško melo, kad ir, ką, kad ir kaip bandytume jį pristatyti. Kai kuriais klausimais gali būti prieš, gali būti už, dėl skonio, dėl ideologinių aspektų. Ne, tai, tais klausimais ne, diskusijų nekyla. Bet vienas dalykas yra asmeninis vertinimas, kitas dalykas yra faktai. Ir kaip sakė mano kolegė, e, Teisybės ministerijos nekūrėme. Ji turėjo galimybę tai patirti savo šalyje ir aš taip pat savo šalyje Ispanijoje, kuomet pas mus buvo informacijos ministerija. Mes nesiekėme steigti ministerijos, kuri bandytų visus ir viską kontroliuoti. Norime, kad piliečiai gebėtų atskirti melą ir teisybę. Tai yra demokratinės sistemos pagrindas. Jeigu to neužtikrinsime, mūsų demokratinė sistema taps labai įdinga ir būtent todėl ši užduotis ir šis darbas nusipelno visų demokratų paramos, visų parlamentarų remimo, kad demokratija išgyventų. Labai ačiū. Labai ačiū, vicepirmininkė. Toliau. Pone Brnieč, tarybos vardu. Ačiū, gerbiami parlamento nariai. Ši tema yra prioritetas mūsų pirmininkavimui. Tai yra pareiga apsaugoti piliečius nuo dezinformacijos, laikant, gerbiant pagrindinės laisvės, laisvę spaudą, asociacijos laisvę. Mūsų bendros vartybės institucijose yra labai svarbu mūsų visuomeniai atsparumo, kylant iššūkiams dėl COVID krizės, mes dirbsime hozaliai, tarp sektorių, tarp sienų, mokytis vieni iš kitų ir keistis informaciją bei geriausią patirtimį. Labai laukiame bendro darbo su jumis, su komisija, su išorės veiksmų tarnyba, kovojant su šią informacijos pandemiją ir padėti piliečiams. Būsimos iniciatyvos, pavyzdžiui, Europos demokratijos veiksmų planas arba skaitmeninių paslaugų aktas padės mums sustiprinti mūsų kolektyvinius veiksmus. Labai ačiū. Ačiū. Baigiame diskusiją šią temą. Toliau pereiname prie trumpo pono Užtrevičiaus pranešimo pristatymą Europos vardu rekomendacija komisijai, vyriausiam įgaliotiniui dėl rytų partnerystės ir pono Pitsulos pranešimo dėl rekomendacijos užsienio reikalų ir saugumo politikos srityje vakarų Balkanuose po vadovų susitikimo. Šios diskusijos metu nebus spontaniškų pasisakymų, nebus Pavojama Milina kortelė. Labai trumpas pristatymas. Prašom, pona Sauštrevičius dabar. Pone pirmininkė, vyriausias įgaliotinė, pone komisijos narė, aš noriu padėkoti šiandienos pranešėjams ir kolegams, kurie konstruktyviai prisidėjo prie šio pranešimo rengimo. Rytų partnerystė yra artimesni ryšiai tarp ES ir šešių šalių partnerių. Šių santykių esmė pozityvus ES paramos ir veiksmų kaiminystė rezultatai nuspre, nulems ES galimybę būti lyderiu pasaulyje. Lyderystė reikalauja įsipareigojimą. Tokie įsipareigojimai turi būti pademonstruoti e, perdodant pateisintą ir politiškai paremtą žinę piliečių, mūsų partneriams, kad jų europietiški siekiai yra pripažįstami ir kartu mes galime pasiekti būtinų reformų pažangos. Tai tik laiko klausimas. Mūsų e, šūkis artimiausiam dešimtmečiui rytų partnerystės sityje turi būti daugiau už daugiau. Ir tai turi reikšti e, laipsnišką diferencijuotą integraciją, e, taikant Europos vertybės ir demokratinius principus. Labai gaila, ponia pirmininkė, kad ponas Varelis išeina, nors aišku, kad komisijos narys Barhelį yra, aš turėsiu jums ir politinį signalą taip pat. Mes Turime remti partnerius ir siekti e, artimesnio bendravimo. Ekonominėje srityje mes turime atverti bendrąją rinką mūsų partneriams ir kurti bendrą ekonominę erdvę. Turime priimti, priminti savo patiems, kad Europos saugumas yra nedalomas. Negalime žvelgti į tai per rytų ar vakarų dimensijas. Yra tik tai viena europinė dimensija ir pats laikas e, veikti šioje srityje būtent taip. Pone pirmininkė, rytų partnerystės iniciatyva teisingai vadinama sėkminga ir e, tokia ir išliks, jeigu veiksime kartu. Mūsų jungs bendra vizija ir bendri veiksmai, dialogas ir partnerystė. Pone komisalė Varhelį, kaip žinote, iš šiandieninių žinių, iš Baltarusijos kalėjimo, krikščionių demokratų partijos lyderis persipėvė vienas, protestuodamas prieš smurtą ir neteisingumą. Aš e, prašau jūsų e, stiprios, griežtos reakcijos. Ačiū. Toliau ponas Picula. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Pone komisijos nariai, Džiaugiuosi šiandien galėdamas kalbėti apie plėtros ateitį ir kiek tai svarbu ES ateičiai apskritai. Ir norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už bendradarbiavimą mūsų bendrame darbe. Pagrindinė pranešimo žinia vėl suteikti stiprią Europos parlamento paramą tęsti plėtros procesą. Nes tai yra viena sėkmingiausių ES politikų. Plėtra yra veiksmingiausias užsienio politikos instrumentas siekiant išplėsti ES pagrindinės vertybės, skatinti tai, tai ką klėstėjimą, pagarbą žmogaus teisėjams visoje Europoje. Šis pranešimas akcentuoja tai, kas dažnai pamirštama. Visapusiškos ES narystės perspektyva pagrįsta nuopelnais vis yra atitinka ES saugumo ir ekonominius interesus, tai taip pat atitinka ir tų šalių, kurios siekia narystę, narystės interesus. Kai 2013 metais įstojo Kro Kroatija, plėtros politika vėl galiausiai pateko į mūsų darbo tvarkę ir mes sveikiname pradėti, galimybę pradėti dėrybą su Šiaurės Makedonija. Dabar reikia įgyvendinti tuos sprendimus konkrečiai, kalbėti apie konkrečias stojimo dėrybų datas. Mes norime, kad greičiau būtų atveriami skyriai tiem, tom šalims, kurios jau derasi ir reikalinga veiksminga pažangos priežiūra. Be jokios abejonės plėtros politikos siekiams reikia atitinkamo biudžeto, dėl to taryba turi suteikti pakankamas biudžeto priemonės plėtros politikai paremti. Europos parlamentas, kalbant apie parlament, parlamentų bendradarbiavimas, ketina stiprinti institucinę politinę paramą reformoms Vakarų Balkanų šalyse, e, stojimo Europos Sąjunga procese. Galiausiai plėtra yra labai svarbi sąlyga užtikrinant ES patikimumą, įtaką regione ir plačiau. Globaliai būsime sėkmingi tik tuo met, jeigu būsime patikimi artimiausioje kaiminystėje. Dėkoju. Ačiū. Toliau komisijos vardu ponas Varelį. Prašau. Pone pirmininkė, gerbiami parlamentarai, Siekdami geopolitinės komisijos, visapusiškas bendradarbiavimas su kaimynais yra absoliutus prioritetas. Ir tai nėra vien tik tai žodžiai, mes tuos žodžius e, pavertėme veiksmais. Pradėsiu nuo vakarų Balkanų regiono, regiono, kuris yra Europos širdyje, kurį su, supa mūsų valstybės narės. Per, pastur, pas, per pirmosius šešis mandato mėnesius mes pirmiausia pasiūlėme peržiūrėtą plėtros metodiką. Tikslas buvo stojimo dėrybas padaryti patikimesnėmis, prognozuojamesnėmis ir dinamiškesnėmis, kur būtų aiškesnis politinis elementas. Nepaisant COVID-19 pandemijos, kovo mėnesį taryba priemė sprendimą pradėti stojimo dėrybas su Šiaurės Makedonija ir Albanija. Ir aš džiaugiuosi, kad abu šie sprendimai buvo patvirtinti ir įtvirtinti Europos vadovų tarybos. Paremti regioną, kuris kenčia nuo pandemijos, tam tikslui balandžio mėnesį komisija pasiūlė be paralelinį 3,3 milijardo eurų finansinį paketą, kuris buvo mobilizuotas kartu su Europos investicijų banku. Papildomai mes Vakarų Balkanų šalis, įtraukėme įvairias iniciatyvas, kurios paprastai skiriamos tik tai valstybėms narėms. Gegužės mėnesį vyko Zagrebo viršūnių susitikimas, kur ES lyderiai ne tik dar kartą mūsų, patvirtino mūsų solidarumą su regionu, bet taip pat įtvirtino ir regiono europinės perspektyvas ir nusiuntė aišku įsipareigojimo iš ES pusės signalą. Komisija parengė ekonomikos investicijų planą tam, kad būtų paspartintos reformos ir kad regionas galėtų pasivyti. Dar šią savaitę komisija pasiūlys dėrybų gairias bal, bal, e, dėl Šiaurės Makedonijos ir Albanijos, bus įvertinta pažanga ir mes tikimės, kad per pirmas tarp vyriausybinės konferencijas tas dokumentas bus greitai patvirtintas. Plėtra yra grindžiama nuopelnais. Pažanga žengiant ES link yra labai svarbi Vakarų Balkanų šalims ir jos turi toliau vykdyti reformas. Reikalingas tolesnis darbas teisinės valstybės principų, kovos su korupcija, organizuotų nusikalstamumų srityse, taip pat siekiant įgyventi pagrindinės teisės ir laisvės. Greis, gre, greiti apčiopiami reformų rezultatai reiškia, kad judama greičiau stojimo dėrybų procese, kai buvo akcentuojama ir sustiprintos metodikos metodikoje. Metinis paketas turėtų būti e, pateiktas rudenį. Rudenį taip pat mes parengsime ekonominį investicijų planą Vakarų Balkanams, kad būtų galima paremti ilgalaikį ekonominį atsigavimą ir susijęti regioną arčiau su labiau su ES. Ir įvairios sritys yra identifikuojamos jūsų pranešime - susijęjamumas, ypač, ypatingai transporto srityje, žalės perėjimas, skaitmenės transformacijos. Ir šis planas turėtų užtikrinti augimą ir darbo vietų kūrimą regione. Taip pat tai bus ir bendra mūsų ekonomikos atgaivinimo plano dalis, reaguojant į pandemiją. Toliau rytų partnerystė. Norėčiau padėkoti šiam parlamentui už visapusišką paramą, kalbant apie rytų partnerystės viziją, kurią mes pasiūlyme patvirtindami bendrą komunikatą kovo mėnesį. Mūsų įsipareigojimas rytų partnerystės atžvilgių ir šio regiono at, ir partnerystės ateities atžvilgių buvo įtvirtintas ir ministrų konferencijoje kartu su šalimis partnerėmis. Esu įsitikinęs, kad tai bus patvirtinta ir lyderių susitikime šiandien po pietų. Mūsų tikslas yra kartu su šalimis partnerėmis sukurti ambicingą, lankščią įtraukę partnerystę, kuri ir toliau duotų konkrečių rezultatų žmonėms. Šiame kontekste aš didžiuojuosi, kad ES du, beveik 2,5 milijardo eurų skiria rytų partnerystės paramai, reaguojant į COVID-19 pandemiją. Šalia negražinamų paskolų yra ir didžiulė makrofinansinė parama skiriama paskolomis, paskolos teikiamos labai palankiomis sąlygomis, tam, kad šalis galėtų padengti svarbius finansinius poreikius. Šis paketas taip pat padeda išsaugoti darbo vietas, leidžia atgaivinti ekonomiką regione, numatomi grinieji pinigai visai ekonomikai ir teigiama, teikiama tiesiog nefinansinė parama MVI. Ši krizė dar kartą parodė, koks svarus yra atsparumas nes tai yra labai svarbu, kalbant bendrai apie mūsų santykius. Ir tai ir išliks rytų partnerystės dalimi. Mūsų kovo mėnesio komunikate yra pasiūlymta ambicinga vizija, kalbant apie būsimą bendradarbiavimą, siekiant penkių plačių politikos tikslų. Pirmiausia, dirbti siekiant užtikrinti atsparesnę ekonomiką, toliau remti atskaitingų institucijų plėtrą, teisinės valstybės principus ir saugumą. Trečias tikslas - remti žalius pokyčius ir užtikrinti didesnį klimato aplinkos atsparumą. Ketvirtas - remti skaitmenius pokyčius. Ir penktas tikslas - dirbti kartu siekiant atsparios, sąžiningos įtraukios visuomenės. Toliau mes sieksime keisti, paversti tuos politikos tikslus praktiniais veiksmais. Kartu su šalimis partnerėmis ir valstybėmis narėmis mes Toliau sieksime tikslų po 20 metų, kurie bus patvirtinti 21 metų pradžioje viršūnių susitikime. Mes tikimės tolesnės jūsų paramos ir bendradarbiavimo siekiant užtikrinti stiprą, stiprią partnerystę ateinančiais metais. Ir galiausiai pranešėjui Auštevičiui norėčiau pasakyti, kad aš įsigilinsiu į tą situaciją, apie kurią jūs e, kalbėjote. Man tai nauja, naujas dalykas, aš apie tai nebuvau informuotas ir mes tikrai e, paskelbsime viešą pareiškimą apie tai. Dėkoju uždėmesį. <clears throat> Ačiū komisijos nariui. Taigi baigiame bendras diskusijas. Balsavimas dėl pono Užtrevičiaus pranešimo įvyks rytoj, o balsavimas dėl Piculos pranešimo ir pakeitimų įvyks šiandieną, o galtinis balsavimas įvyks rytoj. Po pirmojo balsavimo raundo, po dviejų minučių, sesija bus nutraukta, o pusė trijų jau bus paskelbti balsavimo rezultatai.